žmogaus teisų, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atvejai. E, darbos targos taisyklių 122 straipsnis. Teisų gynėjų ir pusės aktyvistų padėtis Kambodžoje ir Laose. Pirmiausia žodis ponui Sargentinį, pusantros minutės. Poniai, atsiprašau. Ačiū pirmininkė. Žaliųjų vardu norėčiau kalbėti apie tekstilės sektorių ir cukraus gamyklos, gamybos sektorių Kambodžioje, Laose ir žmogus teisų pažeidimus. Yra net sudėtinga suprasti, kas ten dedasi. Bet bent jau per tas didžiasias įmonės, kurios yra e, registruotos Europoje, galima kažkaip spręsti tas problemas. E, Tekstilės sektoriuje minimalus atlyginimas Kambodžoje yra tik tai ketvirtis to, iš ko būtų galima iš, išgyventi. Ir moteris, merginos, kurios dirba tekstilės sektoriuje, negali uždirbti pakankamai pinigų savo šeimoms. E, ten e, klesti išnaudojimas, Vokietijos ir Olandijos vyriausybės palaikymų yra dirbama siekiant padidinti atlyginimus šiuose sektoriuose. Mes norėtumėm paskatinti Europos didžiųjų gamintojų mm, produkcija kainuotų tiek, kad būtų galima užtikrinti padorų atlyginimą gamintojams. Cukraus sektorius, vėlgi matėme kas dedasi Laose ir Kambodžoje. E, žmonės netenka žemių, žemės konfiskavimas irgi yra prievartos būdas ir yra naudojami įvairiausi mišiniai, cukraus pakaitalai e, maisto e, produkcijoje. Gera naujiena yra ta, kad Coca-Cola sutinka keisti savo politiką. Ačiū ponės Argentinį, dabar ponas Dekaiser, minutė. Pone Dekaiser. Praėjusiu metu Liepos mėnesio po e, neti, neteisingų, nesažiningų rinkimų Kambodžoje e, prasidėjo neramumų banga, tačiau visi, visos demonstracijos buvo numalšintos, nukentėjo visi, kurie reiškia nepasitenkinimą, taip pat ir tekstilės sektoriaus darbuotojai tų darbuotojų padėtis ypač suprastėjo pastaraisiais metais, nežiūrint tai, kad e, jie gamina e, m, prekes didelėms Europos gamintojams. Yra politinių problemų ir, kaip ponės Argentinė minėjo, yra ir mūsų atsakomybės problema mūsų europiečių, nes mes toliau pelnomės iš trečiojo pasaulio skurdo. E, Kalbėdami apie Kambodžą, turėtume pamastyti apie štai ką. E, e, reikia plano, kaip ir Bangladeše, kur, kuris būtų skirtas darbuotojų teisų užtikrinimui draugės su tarptautinė darbo organizacija. Uh, Reikia tokios socialinės ekonominės sistemos, kuri užtikrintų šalies stabilumą. Taip pat reikėtų atlikti tarptautinį tyrimą dėl sukčiavimo, dėl pažeidimų praėjusiu metu Liepos mėnesį. Ačiū toliau, ponė Šakė. Ačiū, ponė pirmininkė, kolegos, mus tikrai labai neramina e, pastarieji teisių pažeidimai Kambodžoje tuos atvejus reikia savarankiškai ištirti. Su visomis demonstracijomis yra agresyviai susidorojama, žuvo žmonės. E, reikalaujame, kad vyriausybė paleistų žmonės, kurie buvo suimti ir uh, užtikrintų asociacijų laisvę. E, taip pat uh, politinė opozicija turėtų turėti galimybę suvaidinti savo vaidmenį Kambodžoje. Uh, įvairialypis politinis šalies peizažas yra būtinas jos ateities plėtoti. Europos Sąjungoje šiuos įvykius turime e, įvertinti e, pasaulio e, prekybos preferencijų sistemos kontekste. Ir E, paraginti Kambodžoje veikiančias įmonės mokėti žmonėms tokius atlyginimus, iš kurie galėtų išgyventi, taip pat paraginti vyriausybę ir jos vadą laikytis atutinių įsipareigojimų ir šalies konstitucijos. Norėčiau taip pat pakalbėti apie padėtį Laose. Mus vis dar neramina žmogus teisų padėtis toje šalyje ir raginame Laoso vyriausybę atskleisti Sompafo Somponės aktyvisto likimą, taip pat nubausti tuos, kurie yra atsakingi už to asmens priversinį dingimą. Ačiū. Labiau. Ačiū, ponės Hakė, toliau ponas Sondergaras. Dvi minutės. Ačiū, pirmininkė. Jau antrą kartą per menerių metų laikotarpį diskutuojame dėl rezoliucijos skirtos vienam, vienam asmeniui, Sambat Samfanui. Jis buvo pagrobtas e, gruodžio 15 dieną 2012 metais prie policijos nuovados ir nuo tada jo niekas nematė. Kodėl mes dar kartą kalbame apie tai? Taip darome todėl, kad prieš jam dingstant jis taikiai dirbo gindamas žmogaus teisės, šve, teisę į švietimą, tvarę aplinką. Jis buvo vienas iš devintojo Azijos Europos žmonių sustikimo forumo įvykusio Ventijane šiek tiek laiko prieš jo dingimą. Jis tapo simboliu tų žmonių, kurie dirba, kad pagerėtų sąlygos Lose, šiaip pietričių Azijoje, tačiau kurie susilaukia priespaudos iš valdžios pusės. Valdžia nori, kad mes pamirštume apie Sombato dingimą, jie vos e, velka kojas ir nežengia būtinų žingsnių, kad ši byla būtų išspręsta. Aš asmeniškai tai mačiau, besilankydamas Laose šį rudenį. Elektroninio laiško žinutėje Laoso ambasada Briuselėje pripažino, kad paskutinė ataskaita apie šią bylą yra 13 metų birželio mėnesio. Tai yra daugiau kaip pusės metų senumo, tai yra skandalas. Mūsų rezoliucija reikalauja veiksmų ir mes aiškiai sakome, kad e, šis, ši byla, jeigu kol ji neišspręsta, E, tai yra kliūtis e, Kambodžai tapti, e, Lausui tapti žmogaus teisų tarybos nare jungtinėse tautose. Reikia kalbėti ir apie sankcijų galimybę prieš Laosą. Mes skolingi esame Sambatui ir kitiems panašiems žmonėms. Ačiū, ponė Sondergarai. Dabar ponas Tanokas. Ministras pirmininkas vadovauja vyriausybėje 27 metus ir vienos partijos e, sistema vyraujantį 58 metus e, Laos e, rodo, kad e, situacija yra verktina. Nacionaliai rinkimai įvykę praėjusiais metais Kambodžoje, kuriems, kurie daugelį atrodė neteisingi, nesažiningi, rodo, kad panašus klimatas jau perėjo ir šiuos metus o e, taikos demonstracijos buvo išvaikytos nužudant žmonės. Komunistinės diktatūros laikais buvo dinga, dingęs samponė ir vyriausybės valdžia nenoras tirti šį atvejį taip pat kelia nerimą. Žinoma, yra galimybių pagerinti situaciją ir kelti sąlygas dėl e, pilietinių ir politinių teisių, darantis dėl paramos paketo abiems šalėms. Ačiū, ponė Tenokai. Toliau ponas Lyzakas, pusantros minutės. Ačiū, pirmininkė. Labai gerai, kad dar kartą mes analizuojame Kambodžos ir Lavoso situaciją nes ta padėtis e, yra nepriimtina po pastarą metų rinkimų, kurie netitiko e, tarptautinių standartų. Vyko demonstracijos ir protestai. E, kurias sukėlė tiek tekstilės darbuotojų padėtis, tiek vyriausybės ir policijos piknaudžiavimas valdžia, kuomet buvo nužudyti įvairūs aktyvistai ir daug žmonių buvo sužeista. Taigi apskritai šių dalykų negalima pamiršti, turime juos kelti ir turime raginti Kambodžos vyriausybę pradėti kalbėti su opozicija ir pasirūpinti visais sužeistaisiais. Aš taip pat manau, kad vyriausioji įgaliotinė taip pat turėtų stebėti situaciją nuolat ir tikiuosi, kad e, Junktinių tautų specialio pranešėjo vizitas turėtų padėti e, gerinti situaciją, o sambatos samfonė situacija turi būti atidžiai sekama. Ačiū, ponė Lizakai dabar frakcijų vardu pasisakant ir pirmiausia ponia Saja. komissaari, sekä Laosin että Kambodžan tilanteen kohdalla on kysymys ihmisoikeusaktivistien ja Pone pirmininkė, mes kalbame apie mus ypač neraminančią padėtį žmogaus teisų srityje. Šioje rezoliucijoje mes akcentuojame problemas kylančias tų šalių darbo rinkose. E, jos susilaukia nemažai kritikos. Kambodžoje nemažai žmonių buvo suimta po demonstracijų įvykusių sausio mėnesį. Tai buvo darbuotojai, kurie tiesiog e, reikalavo didesnių atlyginimų. E, saugumo pajėgos piknaudžiavo jėga, du žmonės žuvo, daugybė žmonių sužeista. Be abejonės rezoliucijos projekte mes reikalaujame kad tie suimtieji asmenys būtų paleisti, kad e, būtų užtikrintos pilietinės visuomenės narių teisės. Ačiū ponė Esaja, toliau vienai minutė ponė Senišina. Mikro. kambodża to ogromne nierówności społeczne nędza połowy obywateli kambodža yra didelės neligybės šalis, taip pat ir didelio skurto, skurdo šalis, kur žmonės išgyvena, turi išgyventi per, už, per dieną už vieną dolerį. Sausio mėnesį policija puolė e, taikius demonstrantus, penki žmonės žuvo, dar keletą buvo sužeistų, todėl mes reikalavome, kad Kambodžos vyriausybė spręstų šią problemą, spręstų problemą, kaip yra naudojami šaunamieji ginklai. Ir mes reikalavome paleisti į laisvę e, pilietinių teisų gynėjus. Ir taip pat, kad būtų užtikrinta teisė e, susirinkti ir renkti taikias demonstracijas. Taip pat atkreipiame dėmesį į praeitų metų Liepos mėnesio neteisėtus rinkimus ir manome, kad turi būti pradėtas tyrimas jeigu yra pažeidžiamos žmogaus teisė, teisės, pažeidžiamos teisės į nuosavybę, turime nutraukti ryšius su Kambodža. Mes taip pat reikalavome atitinkamų veiksmų imtis Laose. Ačiū, ponė Senišinė. Norėčiau paraginti visus kolegas neskaityti greitai parengtų tekstų, nes išversti vertėjai negali. Jeigu tai yra greitai skaitomas tekstas, jeigu norite, kad jūs suprastų, kalbėkite įprastiniu tempu, nes kitaip nu, nukentės vertimo kokybė. Dabar ponas Benjan, vienai minutė. Ačiū pirmininkė. Vos beveik prieš metus kalbėjau apie Laosą ir Sampafo Samponės pagrobimą šioje salėje, turiu pasakyti, kad niekas nuo to laiko nepasikeitė. E, baimės atmosfera po jo pagrobimo iš, išlieka. Padėtis Kambodžoje yra netgi blogesnė. Saugumo pajėgo susidorojo su darbuotojais, išsklaidydamas demonstracijas po veikiausiai suklastotų e, rinkimų. E, reikia peržiūrėti, kaip Kambodžoje e, taikoma viskas iš, pagalbos, viskas išskyrus ginklus iniciatyva. E, negalime taip pat remti įmonių, kurios išveja žmonės iš savo gyvenamų namų, iš jų žemių be jokių kompensacijų. Todėl liberalai demokratai prašo komisijos patikinti ir patvirtinti, kad žmonių iškelimų atvejai nebuvo tokie, kad žmonės būtų iškelti visiškai jiems už tai nieko neduodant. Ačiū, ponė Benjanai. Dabar ponas Migalskis. Vieną minutę. Ponas ir ponai, kai kurie oratoriai šiandien jau pabrėžė tą faktą, kad prieš keletą mėnesių jau kalbėjome apie Sambatos samfonės situaciją. Aš dalyvavau toje diskusijoje. Bet e, jie to ir laukia. Jie turime ir nuolat raginti valdžią e, gerbti žmonių teisės. Būtent e, kas sieja Kambodžos ir Laoso padėtį, būtent žmogaus teisų klausimai. Aš manau, kad turime reikalauti, kad būtų tęsimas visos pastangos ir jos turėtų būti intensyvinamos tiek mūsų, tiek atskirų valstybių narių ir vyriausiosios įgaliotinės ponios aštan pastangos. Turime padėti žmogaus teisų gynėjams tose šalise. Jiems reikia materialios ir moralinės pagalbos. Ačiū. Ačiū, ponia Migalski. Ponas Paška, pusantros minutės. Ačiū, ponia pirmininkė. Komisarė. Atrodo, kad mes e, remiame demokratinius judėjimus įvairiose šalise ir tų šalių politiniams lyderiams turime paaiškinti, kad mūsų tikslas, e, kai mes remiame tas šalis, yra užtikrinti tik tinkamą civilizuotą šalių valdymą. Tai reiškia, kad daugiau dėmesio skirti reikia piliečiams, o ne teisės saugos ir teisėtvarkos e, pajėgoms. Ir išpoliai prieš protestuotojus yra iš tiesų e, nesėkmingos vyriausybės pavyzdys, nesėkmingo darbo rinkimų rezultatų klastojimai, e, grasinimai opozicijai taip pat yra problemos, kurių negalima toleruoti. Ir savo politinę ekonominę įtaką e, turime stengtis siekti pokyčių tose šalyse ir siekti pagerinti darbo sąlygas žmonėms dirbantiems tekstilės pramonėje. Turime atminti tai, kad tai, ką jie gamina, atsiduria mūsų rinkoje. Ir manau, kad mes galime savo diplomatinę tarnybą panaudoti daug efektyviau ir geriau komunikuoti su tų šalių politiniais lyderiais, kas galėtų padėti užkirsti gerą konfliktams. Ačiū. Ačiū, ponas Klajas. Laosas yra valstybė, kurią valdo viena socialistų partija, o Kambodžoje Kambodžą Human Rights Watch apibrėžia kaip planuota ekonom, pilnotos ekonomikos šalį su dirbtinė demokratija. Mes kalbame, pon ir ponios, apie šalis, kur e, gyvuoja socializmas. Ir tai yra didelis demokratijos stabdis. Niekur pasaulyje per visą istoriją komunistai nesugebėjo suderinti savo ideologijos su demokratija ir žmogaus teisėmis. Be to, e, darbuotojai niekur kitur taip nėra išnaudojami kaip komunistinėse šalyse. Net jeigu ten bandoma kurti e, laisvoji, laisvosios rinkos ekonomiką, net jeigu yra tariamai bandomos ginti jų teisės. Ir Kinijoje, ir Kambodžoje tekstilės darbuotojų demonstracijos yra uh, E, numalšinamos pačiu žiauriausiu būdu. Labai daug žūsta, labai daug yra sužalota ir dešimtis žmonių iki šiol yra įkalinta. Taigi pirmiausiai mums reikia sukurti tam tikrą platformą arba pasinaudoti tokią e, platformą kaip ASEAN, kad e, kalbėtumėm apie šiuos atvejus, be to turėtumėm taikyti tam tikras sankcijas toms šalims, kad jos šitaip elgesi su žmogaus teisėmis. Ačiū ponia klasai, dabar ponia Korhola puhemies oppositiojohtajat olivat Ačiū, ponė pirmininkė. Opozicijos nariai, su kuriais buvome susitikę rugsėjo mėnesį, e, kaip žinote, jiems toliau gre, nuolatos grėsia pavojus, jiems reikia demokratiškos pagalbos. Profsąjungų nariai, opozicijos nariai e, susiduria su spaudimu E, opozicijos atstovai buvo išklausyti e, svarstant smurto protrukius, tačiau tai nesusiję su e, demonstracijomis, su kuriamis buvo susidorota. Manau, kad šalyje reikia surenkti, kad taip pat reikia prisiminti, kad Po rinkimų šalyje 23 profsąjungų nariai buvo suimti. Manau, kad juos būtina kiek greičiau paleisti ir atlikti skaidrų tyrimą. Manau, kad ES turėtų labiau pasistengti dėl situacijos Kambodžoje. Ačiū, ponia Korhola. Toliau vienai mintai, ponas Stevenson. Ačiū, pirmininkė. Uh, Norėčiau išreikšti protestą. Tai yra diskusijos, kuriuose svarstome e, klausimus skubos e, tvarka. Pono Samponės dingimo klausimas jau buvo svarstomas, taip pat represijos prieš drabužio pramonės darbuotojus Kambodžoje nusipelno mūsų dėmesio, tačiau uh, pažvelkime viską, į viską iš perspektyvos. Ašrafo stovykloje e, rugsėjo pirmą dieną buvo nužudyta ne, nemažai žmonių ir pagrobta nemažai žmonių. Kaip su jais karas Irake, to, tolesnis nebesitęsiantis kraujo praleimas Sirijoje, nuolatiniai išpoliai ir e, sprogimai Libane ką mes darome tų situacijų atveju. Argi tai iš tikrųjų yra diskusijos, kurioje svarstome netidėliotino dėmesio susilaukusius įvykius? Ačiū. Tiek buvo užsiregistruojusių kalbėti, o dabar bus spontaniški pasisakymai. Viena minutė. Ponas Kukan. Ačiū, gerbiamas pirmininkė. Turiu pritarti kitoms kolegoms ir, turi, ir noriu palaikyti, išreikšti palaikymą kovotojams tose dviejose šalyse. Labai svarbu, kad jie jaustų palaikymą, e, kai jie tikrai bando pakeisti savo visuomenę. Tikrai reikia kreipti dėmesį, skirti dėmesio jų padėčiai. Jeigu jų darbas bus trikdomas vykdant žmogaus teisų pažeidimus. Europos parlamentas turi reaguoti. Kambodžoje buvo e, žiauriai numalšintos demonstracijos, kur e, buvo žuvusiųjų. 13 metais įvyko rinkimai, bet norėčiau kreiptis į politinius šalies vadovus kad jie peržvelgtų rinkiminę kampaniją, kaip vyko rinkimai. O samba samponės dingimas, pagrobimas irgi turi būti svarbi tema, svarstytina tema. Pirmininkas, ačiū. Ponas Tarabela, pirmininkė, e, komisijos nariai, mėly kolegos, e, iš tikrųjų mes turėtume daugiau dėmesio skirti Kambodžiai. Žinoma, Laosas ir samponės atvejs yra svarbus, tai yra tos pačios geografinės zonos šalis, galėtume kalbėti ir apie Vietnamą. E, drabužių pramonės darbuotojai, ten iš tikrųjų yra išnaudojami, jų e, atlyginimas yra nepaprastai menkas. Taip pat reikia pažymėti, kad net penki žmonės žuvo, daugybė sužeistų po demonstracijų, kuriuose jie reikalavo geresnių darbo sąlygų. E, Kambodžos konstitucija yra įrašyta e, sus, taikių susirinkimų teisė, tačiau su demonstrantai susidorojama. Kambodža privalo gerbti visų piliečių, taip pat ir žmogaus teisų aktyvistų teisės. Ir e, daug didelės įmonės, kurios dirba tose šalise taip pat ir turėtų prisimti atsakomybę apie tai taip pat turėtume kalbėti mūsų rezoliucijoje. Ačiū. Ir galiausiai paskutinė kalbėkite ponė Jatenmaki. Ačiū, ponė pirmininkė. Tekstilės sektoriaus darbuotojai e, susidarė su situacija, kurios, kurioje jų teisės yra visiškai ignoruojamos. E, O net į keletą valstybių narių iš to pasaulio krašto siunčiami gaminiai rūbai, kuriuos mes nešiojame. Ar komisija savo ruoštų e, išanalizavo šią situaciją, kalbant apie tekstilės gaminių gamybą e, tokiose, atokiose šalise. Ar mes tikrai žinome, kad na, tie kokybiški tekstilės gaminiai pagaminti e, gerbent, paisant e, darbuotojų teisės, kurie pagamino tuos drabužius. Nes dažnai kalbame apie įmonės ten dirbančias, tačiau tas įmonės dažnai kontroliuoja Europa. Ačiū, ponė Atenmakė kalbėtojų sąrašas baigtas ir dabar žodį suteiksiu ponui Kalasui komisijos atstovui. Pone pirmininkė. Pone pirmininkė, gerbiami e, nariai, mes džiaugiamės dėl šios rezoliucijos, dėl Kambodžos ir Laoso. Dėl Kambodžos e, ruošiantis rinkimams ES kalbėjo apie laisvės susirinkti ir žodžio laisvės užtikrinimą iš karto pasibaigus rinkimams. Ir po to, kai opozicija boikotavo Nacionalinę asamblėją, ES kreipėsi į visas pusės, visas partijas ir ragino jas e, elgtis demokratiškai ir surasti taikų sprendimą šiam politiniam. E, šiom politiniam problemom. Europos Sąjunga vėliau išreiškė savo susirūpinimą dėl to, kad buvo žiauri numalšintos demonstracijos ir dėl to, kad tas malšinimas netgi atnešė mirčių. Europos Sąjunga taip pat išreiškė e, susirūpinimą dėl opozicijos veikėjų patraukimo būdžiamon atsakomybę 2014 metų sausio mėnesį. Europos parlamento požiūris į šią situaciją jau yra nekarta išdėstytas Kambodžos vidaus reikalų ministrui. Poli, Kambodžos politiniam stabilumui yra labai svarbu atstatyti tą palūžusiai dialogą įvairiose sektoriuose. Europos Sąjunga Kambodžoje visada buvo labai aktyvi, bandydama e, rasti susitarimą, padėti rasti susitarimą tarp Kambodžos ir tekstilės pramonės atstovų, kad būtų pagerintos sąlygos tekstilės, tekstilės mm, sektoriuje tos e, įmonės, kurios nesilaiko ženklinimo e, reikalavimų, turėtų, turėtų būti nubaustos. Ir taip pat e, pilietinės visuomenės atstovai turėtų stebėti padėtį Kambodžoje ir taip pat stengiantis, kad ir profsąjungos turėtų didesnį vaidmenį. Europos Sąjunga ir toliau ragins taikiai surasti sprendimą dabartiniai politiniai kriziai e, ir palaikys dialogą tarp opozicijos ir dabartinės Kambodžos vyriausybės. Gerbėmiai parlamentarai, mes labai džiaugiamės, kad Europos parlamentas ir toliau rūpinasi Laoso problemomis ir jų sprendimu. Mes taip, mus taip pat neramina e, žmogaus teisų klausimai, kuriuos jūs išdėstėte rezoliucijoje. Ypač tai, kodėl nepaaiškintai dingo ponas Sonbat Somponė. E, 2012 metų gruodį. Ši problema ir toliau mums kelia didelį susirūpinimą. Išornės veiksmų tarnyba nuolatos e, kalbėjo apie šią problemą su Laoso vyriausybė įvairiausiais lygmenimis, netgi su prezidentu. Laosas e, buvo atviras tam tikriam dialogam, bet e, visi tyrimai kol kas yra nevaisingi. E, pasiūlymai e, tarptautinių ekspertų prisidėti prie šio e, tyrimo buvo atmesti. Mes ir toliau dirbsime šio klausimu su Europos parlamentu ir su valstybėmis narėmis. Mes taip pat laukiame, kad Laosas ratifikuotų tarptautinę konvenciją dėl priversnio dingimo. Taip pat mes tikimės užmėgsti nuolatinį dialogą dėl žmogaus teisų. ES yra nuolatinis partneris, loso partneris ir mes per pastarosius 12 metų matome rezultatų, ypač dėl žmogaus teisų konvencijų ratifikavimo ir mes esame įsipareigoję toliau dirbti šią linkmę. Dėkoju. Ačiū komisarė Kalasai. Ir taigi, apibendrindami, mes tu, galime pasakyti, kad turime septynes, septynis rezoliucijos proteks, pr, projektus ir balsuosime po diskusijų. Kitas klausimas yra neseniai įvykę rinkimai Bangladeše. Pirmiausiai pranešėjai, ponia Kromberg. Thank you, Chairman. Ačiū, pirmininkė. Pastarojame to keli žmonės žuvo netoli